laikymasis. Šie du klausimai bus, dėl jų pasisakys komisija ir taryba, o vyriausioji galiotinė ir komisijos vicepirmininkė savo pareiškimo ne, nepateiks. Trečiasis siūlomas pakeitimas iškart po diskusijų dėl Goldstono rekomendacijų dėl Izraelio, Izraelio ir Palestinos bus aptarė, aptariamas naujas darbo atvarkės punktas - komisijos ir tarybos pareiškimai dėl pilietinės visuomenės padėties ir nacionalinių mažumų padėties Baltarusijoje. Balsavimas vyks kovo mėnesį. Ketvirtas pakeitimas. Iškart po vienos minutės pasisakymų bus svarstomas naujas darbo atvarkės punktas - komisijos pareiškimas dėl stambaus masto gaivalinės nelaimės autonominėme Madeiros regione. Dėl šio klausimo balsuosime kovo mėnesį. Dabar ketvirtadienio darbo atvarkė. Ten yra trys klausimai, trys darbo atvarkės punktai ir trys pakeitimai. Pirmiausia, Patrau Neves pranešimas dėl bendrosios žuvininkystės politikos. Penkios minutės kalbėjimui yra skiriamos ir tarybai. Antrasis ketvirtadienio darbo atvarkės pakeitimas iš karto po Patrau Neves pranešimo yra pridedamas naujas darbo atvarkės punktas komisijos pareiškimas dėl geležinkelių saugumo, įskaitant Europinę signalizavimo sistemą. Rezoliucija nebus priimama. Ir trečiasis siūlomas pakeitimas - pradėti balsavimus pusės, pusė dvylikos. Kalbu apie ketvirtadienį, rydieną. Taip pat e, socialistai, demokratai Jų frakcija paprašė balsavimą dėl lėnė pranešimo, dėl metinių tam tikrų bendrovių, mikrobendrovių ataskaitų, atidėti balsavimą dėl šio darbo atvarkės punkto. Taigi, pirmiausia, žodis teiks ponu Šulciui. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Socialdemokratų frakcijoje mes labai intensyviai diskutavome dėl kolegos Lėnė pranešimo. Jūs galite ir neversti, jūs vis tiek visi žinote, ką aš pasakysiu. Gut. Taigi pradėsiu nuo pradžių. Ar yra vertimas? Dabar supranti, ką aš sakau? Net ir kolega Čičesteris supranta, ką aš sakau, labai puiku, taigi dar kartą šiandien ryte mūsų frakcija labai intensyviai diskutavo dėl kolegos Lėnė pranešimo ir mes frakcijoje. Deja, negalėjome baigti diskusijos, kartais taip atsitinka frakcijų darbe ir mes turime pageidavimą ar prašymą, kurį norėtume atre, adresuoti kolegai Lėnė. Mes norėtume iki kovo mėnesio pamastyti, kaip mes el, galėtume elgtis dėl šio pranešimo, nes yra visokių skirtingų nuomonių mūsų frakcijoje ir aš būčiau dėkingas, jeigu mes galėtume diskutuoti, bet ponė Lėnė, kad galėtume balsuoti kovo mėnesio e, plenarnėje sesijoje e, tuomet mes savo frakcijoje ir tikriausiai kitose frakcijose galėtume dar intensyviau panagrinėti šią temą. Ačiū. Dziękuję panu przewodniczącemu. Ačiū. Norėčiau paklausti, ar yra norinčiųjų pritarti šiam siūlymui, pasisakyti, išsakyti paramo žodžius šiam pasiūlymui. Ponios ir ponai, Man atrodo, kad yra labai gerai, kad socialdemokratų frakcija intensyviai nagrinėja šį pranešimą, tačiau norėčiau konstatuoti, kad 2008 m. gruodžio mėnesį mes parlamentas prie, beveik vienbalsiai priemėme rezoliuciją, kurioje reikalavome, e, kad dėl tokių, pateikti jai tokį pasiūlymą, dėl kurio mes dabar konsultuojamės. Taigi parlamentas turi laikyti savo nutarimų, savo pažadų Ir kadangi e, vis, dėl visų teisėkuros aktų yra kažkokių abejonių, mes visuomet ieškodavom kompromiso teisės reikalų komitete ir tas kompromisas dabar jau yra pribrendęs. Tačiau nepaisant to, aš manau, kad yra prasminga išplėsti ratą tų, kurie remia šį pranešimą. O jeigu kolega Šulcas mano tą patį, tai tuomet aš ne, neturiu nieko prieš, kad balsavimas būtų e, perkeltas į kovo mėnesio plenarinę sesiją. Tai yra mano asmeninė nuomonė, ne frakcijos nuomonė, nes frakcija nutarė kitaip, tačiau aš asmeniškai manau, manau, kad mes turime suteikti šansą socialistams pamastyti ir prisidėti prie to, kad mes pagerintumėme smulkaus ir vidutinio verslo sąlygas. Ar yra norinčių jų pasisakyti prieš šį siūlymą, prašau? Pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Lenė už jo žodžius, tačiau taip pat norėčiau paprašyti atsižvelgiant į aplinkybės, pakeitimai galėjo būti pateikti ir diskusijos galėjo įvykti. Nes tiesiog yra koreguojama pati procedūra ir diskusijos nėra paliečiamos. Pona Šulcas, ponė pirmininkė, dar kartą išreikščiu savo uh, prašymą. Mes nesame prieš diskusijas, mes prašome tik perkelti balsavimą. Tačiau norėdamas būti sąžiningas, aš galiu pasakyti, kad aš labai suprantu pono Lėnės pageidavimą, bet mūsų frakcijoje ponė Lėnė yra demokratija. Aš jums negaliu patvirtinti, kad toks ir bus tas mūsų sprendimas, kaip jūs pageidaujate. Dėkoju už pasisakymus. Dabar balsuosime. Taigi kas už tai, kad būtų patvirtintas socialistų demokratų pateiktas pasiūlymas. Prašau pakelti rankas. Ačiū, kas prieš tokį siūlymą. Ačiū. Pasiūlymas patvirtintas. Taigi, balsavimas dėl parlamentaro lėnės pranešimo, dėl finansinių mikro bendrovių sąskaitų yra atidedamas. Panašu, kad daugiau pastabų dėl darbo tvarkės nėra. Galime ją tvirtinti? Ponas Svoboda, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Per pastarasias dvi dienas ar per pastarasias dienas buvo įteikti svarbus prizai. Visų pirma, tai e, buvo apdovanota komisijos atstovai JAV, Vašingtone ir buvo paskirti, paskirtos pareigos ir taip pat buvo paskirtas įgaliotinis Afganistane ES. Taigi, kadangi tai ginčytini klausimai, norėčiau e, paprašyti jūsų, ponė pirmininkė, kad tie asmenys prieš pradėdami eiti savo pareigas apsilankytų užsienio reikalų komitete e, ir prisistatytų mums. Manau, kad tarybos pirmininkas tam taip pat pritars. Ačiū atsižvelgsiu jūs, jūsų pasiūlymą. Labai ačiū. Kitas darbo tarkės klausimas yra Europos tarybos ir komisijos pareiškimai. ES strategija 2020 metai. Tolesni veiksmai susiję su neoficialiu 2010 m. vasario 11 dienos ES tarybos susitikimu ponios ir ponai. Europos tarybos pirmininkas ponas Hermanas Van Rompoj kalbės pirmas. Turiu Jums pasakyti, kad tai jo pirmas pasisakymas parlamente. Pone pirmininkė, Europos parlamente plenarinėje sesijoje Jūs kalbate pirmą kartą. Mes sutarėme, kad šis Ši sesija galėtų būti šiek tiek ilgesnė, nes ponas pirmininkas norėjo pristatyti jums savo požiūrį į kitus klausimus taip pat, institucinius klausimus, savo